bitte. sehr geehrter herr staatspräsident gerbiamas bulgarijos respublikos prezidente plevneljevai sveiki atvykę į europos parlamentą mums didelė garbė jūs priimti čia jūs jau daug metų glaudžiai bendradarbiavote su europos institucijomis kaip šalies prezidentas ypač pastaruosius du metus mes daug bendradarbiavome, spręsdami migracijos klausimus. Tai buvo sunkus metai. Ačiū, kad atvykote į parlamentą. Gerbiamas prezidentė Plevnelievai, mums tikrai garbė klausytis jūsų šiandien Europos parlamente. Prašom. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ekscelencijos, ponios ir ponai, mėly draugai. Džiugiuosi šią man suteikta garbe kreiptis į Jūs kaip Bulgarijos prezidentas. Tikrai džiaugiuosi galimybę e, kalbėti čia, Europos demokratijos širdyje. Aš esu proeuropietiškas prezidentas ir tuo didžiuojasi, esu proeuropietiškos šalies vadovas. Mes, bulgarai, didžiuojamės tuo, kad esame stabilumo ir pozityvių pokyčių variklis pietričių Europoje. Mums tenka bendra pareiga ginti Europos e, taikos, laisvės, demokratijos, žmogaus teisų, įstatymo viršenybės ir solidarumo vertybės. E, Mūsų sieja bendras tikslas toliau kurti istoriją, siekti Europos projekto, e, suvienytos, klestinčios ir E, taikios Europos. Tačiau taikai ir laisvė šiandien e, iškilo išbandymai. E, dabar susidariusi padėtis yra sudėtingiausia po antrojo pasaulinio karo pabaigos. Matome, kokie esminiai skirtumai egzistuoja tarp pasaulinių ir regioninių galybių. Nacionali, imamas, band, atsiranda bandymų keisti nacionalinės sienas ir tarptautinius principus sudėtinga tarptautinė egzistuojanti sistema vis dėlto negali užkirsti kelio e, tikrai rekordiniam skaičiui konfliktų. Daugelį regionų siautėja karas ir teroras. E, yra valstybės ir institucijos. Šiandien Europoje mes suprantame, kad tai, kas įvyksta vidurio rytuose ar Afrikoje, tiesiogiai atsiliepia mūsų gyvenimams. Šiandien sienos bando sugrįžti ta pati karta, kuri sugriovė Berlyno sieną. Šiandien stato naujas sienas pačioje Europos širdyje. Iš tikrųjų, pasaulyje pusiausvėros nėra ir reikia laiko, kad mes ją sukurtume iš naujo. E, matome nestabilius regionus, nestabilias sienas ir susirūpinusius piliečius. Terorizmas e, išplito, bet kokia bet kokiu momentu, bet kurioje pasaulio vietoje galime susilaukti teroristinio išpolio. Niekas nėra nuo to apsaugotas. Šiandien galių pasiskirstimas pasaulyje kinta ir keičiasi. Müncheno saugumo konferencijoje Rusijos premjeras kalbėjo apie pirmąjį šaltąjį karą. Ir, mm, o šia, ir naujojo šalto karo laikus, kuriuos išgyvename šiandien. Aš tikiuosi, kad tai nereiškia, kad e, bus naujas šaltasis karas. Mes dar negyvename šaltojo karo metai sąlygomis, bet sakyčiau, kad dabar yra įsiviravusi šaltoji taika. Prieš metus Müncheno saugumo konferencijoje aš kalbėjau apie tai, kad Europa e, įžengė į naują etapą. Ukrainos krizė pakeitė viską. Prasidėjo naujas etapas. E, Aš jį vadinčiau šaltosios taikos laikotarpiu. Taikos, nes niekas nenori karo, tačiau šaltos taikos, nes mes matome, kad naudojami e, šaltojo karo metodai, propagandiniai karai, kibernetiniai išpoliai, e, karai per tarpininkus ir hybridiniai karai ir kai kurios šalys atšalo, e, buvo destabilizuotos ir susilpnėjo dėl išaldytų konfliktų. Rusijos prezidentas dažnai kalba apie naują pusiausvyrą pasaulyje su įtakos sferomis, kur, kurios pris, priklauso didžiosioms galybėms, kurių reikia paisyti. Ar tai reiškia, kad e, mūsų laukia naujoji jautos konferencija, jei vakarai leis tam įvykti, tai bus istorinė gėda. Turime parodyti e, atsparumą. Turime pasipriešinti ir ginti mūsų savo vien, suvienytos Europos viziją ir projektą. Gyvename sudėtingais laikais, nes pasaulio regioniniai lyderiai e, renkasi skirtingus požiūrius ir siekia skirtingų tikslų politikoje. Išmintingos politikos tikslas yra modernizuoti, šviesti, pasirinkti diplomatiją ir nekariauti. Tačiau jei neturi tikslo ir tau reikia karo, bei taip pat patogaus priešo destabilizuoti yra lengva. Valstybės e, nesunkiai gali išardyti e, galingi kaimynai. Tačiau sudaužytas visuomenės atkurti gali tik tai žmonės, o ne didžiosios galybės. Galima labai sparčiai e, sudraskyti tvarką, tačiau prireikia labai daug laiko norint ją atkurti. Būtent tai aš ir stebiu šiandien kai kuriuose Europos dalise. Išmintingos politikos tikslas neturėtų būti išaldytų e, konfliktų kūrimas arba e, kaimino šalies uh, okupavimas. 21-ame amžiame nėra išmintinga uh, keisti sienas. Reikia uh, mąstyti plačiau nei sienos. Išmintingos politikos tikslas yra šviesti žmonės siekti gerovės. Nenorime grįžti į tuos laikus, kuomet didžiosios galybės pasiskirstė įtakos sferomis. Negalime dar kartą leisti politiniams interesams skaldyti ir okupuoti suverenių valstybių teritorijų. Tai, kas įvyko Ukrainoje, yra kartu kartus priminimas apie tai, kad e, progresyvos žmonijos pasiekimų negalima laikyti savaime suprantamų dalykų. Niekada nenorėjome dar vieno karo Europoje. Bet dėja šiandien Europoje karas vyksta. Jis vyksta Ukrainoje. Man, mums Krymas yra Ukraina ir Ukraina yra Europa. Ir manau, kad vizų atšaukimas Ukrainos piliečiams yra svarbus ir netidėliotinas žingsnis, kur, kuriuo mes paremtume Ukrainą ir užtikrintume šalie, šalies žmonėms galimybę jaustis laukiamiems ir remiamiems europiečių. E, ir toliau matome, kad mūsų e, ateičiai meta šešėlį tai, kad neišmo, nepasimokėte iš praeities pamokų. Neturėtume suteikti populistams galimybės e, išnaudoti užmaršumo ar nežinojimo ir pakeisti visko. Norėčiau, aš džiaugiuosi tuo, kad kuriami Europos istorijos namai. E, tragiškos praeities įamžinimas turėtų būti skatinamas. Mes turėtume tą atmintį perduoti jaunesniems kartoms. E, jaunimui turime perduoti pačią svarbiausią pamoką, kad taika nėra savaime suprantamas dalykas ir kad visi mes privalome ją ginti. Ir kad taika nėra vien karo nebuvimas. Taika yra žmogaus teisės bei įstatymo viršienybė. Kiekvienas jaunas europietis turėtų e, pamatyti, įsitikinti savo akimis, kur įvyko Doirano arba Verdūno mūšiai ir kodėl reikia nereikia naujo karo. Bulgarijos e, revoliucionierius Goce Delčevas e, svajojo apie ateities pasaulį, kur, e, kuris būtų be karo, kur žmonės varžytųsi tik tai kultūros mokslo ir žinių srityje. 21-ame amžiuje Europos nesutarimai turėtų būti sprendžiami parlamentuose, ne mūšio laukose. Europos integracijos projektas ir siekia paversti šią svajonę realybę. Žinoma, Europa negali būti stabilumo sala, e, nestabilumo vandenynė pasaulyje šiandien. ES susiduria su rekordišku krizių skaičiumi. Pavyzdžiui, galimas breksitas, nacionalistų ir populistų iškilimas, migracija bei kitos. Negalime leisti Europai dar e, įstrikti ir moralinėje krizėje, solidarumo bei e, solidarumo stygiaus krizėje, bei vertybių krizėje. Ar kalbėtume apie migraciją ar sankcijas Rusijai, mes privalome būti drauge. Esame šeima. Šeima ištikus kriziai laikosi drauge. Ir visi šeimos nariai turi nešti savo indėlį. Uh, E, padėti spręsti problemas ir jų negilinti. Bulgarija didžiuojasi tuo, kad visada buvo Europos sprendimų dalimi bei e, solidaraus ir atsakingo veikimo dalimi. ES svarba yra unikali, jos politinis legitimumas yra labai tvirtas dėl e, E, taikių diskusijų ir skirtumų sprendimo dėl to, kad musieja pamatinės teisės ir taisyklės ir kad pasiektas beprecedentis 28 valstybių narių bendradarbiavimas. ES yra unikalus taikos projektas, kurioje kiekviena šalis yra svarbi. Nė viena e, valstybė nėra antrarūšė arba e, pavaldi kitoms. E, migracijos, terorizmo, klimato kaitos, ekonominių krizių problemos peržengė sienas. Reikia bendrų pastangų e, jas atremiant. Bendradarbiavimas yra jau ne pasirinkimas, bet būtinybė. Matome, kad aplink mus e, tvyro chaosas, žlugusios valstybės bei šaldyti konfliktai, e, nusikalteliai bei kontrabandininkai pelnosi iš žaidimo žmonių gyvenimais. Būtent todėl NATO ir Frontex uh, yra būtinos ir teikia pagalbą laiku. Turime padėti žmonėms, e, nes gyvybė yra visuotinė vertybė Tačiau svarbu e, atskirti tuos, kurie bando gelbėtis ir tuos, kurie tiesiog yra ekonominiai migrantai. Šiandien pabėgėlių krizė yra ypač svarbi Europai. Ji gali pakeisti mus politiškai, ekonomiškai ir socialiniu požiūriu. Vėl e, atgyja populizmo, nacionalizmo ir susiskaldimo e, žaizdos. E, reikia geresnių ir ilgalaikių sprendimų. Susidūrus su migracijos su besidento neturinčiais migracijos rautais. Kiekviena valstybė narė privalo būti solidari ir pademonstruoti atsakomybę. Bulgarija e, įrodė, jog yra lojali partnerė ir sunkiais ir gerais laikais. Mes esame e, ryčiausia ES valstybė ir esame pakeliui į, į, iš, iš krizių zonų. Mes laikomės Dublino ir Šengeno taisyklių, mes demonstruojame solidarumą e, visų pabėgėlių atžvilgių ir sutikėme humanitarinį statusą tiems, kurie tenkina kriterijus. Bulgarija e, vykdo savo e, prievolės kaip valstybė narė ir mes norime, kad, būtum traktuojam, kad būtume traktuojama kaip lygiai vertė Šengeno narė ir norime kiek įmanoma greičiau prisijungti prie Šengeno erdvės e, bendros ES saugumo politikos labui. Bulgarija pasisako už solidarumo pagristų e, planų patvirtinimą, pagal kurį e, sąžiningai būtų perskirtyti pabėgėliai visoms valstybėms narėms. Kaip pietričio Europos bendradarbiavimo proceso e, pirmininkaujanti valstybė, Bulgarija parengė bendrą pareiškimą dėl migracijos ir akcentuoja saugumą ir migraciją kaip prioritetus mūsų regione. E, Balkanai yra šiandien fronto linija e, Europos apsaugoje. Aš noriu, kad Balkanai būtų stabilumo ir gerovės frontų aš, Bulgarijos prezidentas, sakau, mes norime, kad sienos būtų pašalintos ir kad jos nebebūtų keičiamos. Mes norime subalansuotos ir principais paremtos užsienio politikos, mes norime draugauti su visais. Uh, nes visi gali ir turi nešti savo indėlį į taiką ir stabilumą. Glaudus bendradarbiavimas migracijos rytyje, kova su radikalėjimu, e, smurtiniu ekstremizmu ir terorizmu ir yra dar vienas pavyzdys, kad ES ir Balkanai privalo būti drauge. ES integracijos procesas yra istorinė galimybė Vakarų Balkanų valstybėms palikti praeitie e, sunkia konfliktų naštą. Nacionalistinės, dok, nacionalistinės doktrinos, dėl kurių buvo vykdyti žiaurumai, yra praeitis šalis. Todėl gerų kaiminių santykių stiprinimas bei buvimas gerų kaimynų ir gerų draugų yra svarbiausias dalykas plėtros politikoje ir svarbiausias veiksnys E, atskleidžiantis, ar šalis kandidatės puoselė ES vertybės. Bulgarijas vaidina svarbu vaidmenį, skleisdama ES patirtį regione. Mes pasisakome už regioninį bendradarbiavimą ir darbą susitaikymo, junglumo ir integracijos rytyje. Pietričių Europos bendradarbiavimo proceso vadovo susitikimas įvykęs Sofijoje praėjusią savaitę. E, sutapo su Bulgarijos pirmininkavimu ir e, tai buvo 20-osios šio proceso metinės. Mėly draugai, turime e, susiburti draugien ir e, renkti naujas strategijas, o ne kurti, nestatyti tvirtovės ir ginti trumpalaikius nacionalinius interesus. Turime įtraukti politinių, ekonominių ir pilietinės visuomenės sektorių lyderius ir ne tik kalbėtis ir diskutuoti, bet taip pat ir įgyvendinti, nešti indėlį, spręsti problemas. Uh, Kylant naujoms ekonominėms, demografinėms ir politinėms galybėms, e, labiau nei bet kada yra intensi... būtina e, palaikyti aktyvius santyk... ryšius su partneriais, kurie, kurie puoselėja mūsų vertybės. Transatlantiniai ryšiai yra strategiškos, kuriant mūsų liberalę demokratišką tvarką. E, siekiant šviesios ateities Europai turime parengti naują ekonominį modelį, kuris atitiktų naujus iššūkius ir kuris išnaudotų atsiveriančias galimybes. Naujas ekonominės Europos modelis turi būti dinamiškas ir atviras. Turime e, pasirinkti naują požiūrį ir mechanizmus. Turėtume nesibaiminti tokių reiškinių kaip bendradarbiavimo ir dalymų sigrindžiama ekonomika arba elektroninė prekyba. Turime tai išnaudoti kiek įmanoma produktyviau ir pragmatiškiau. Europa turi būti naujos pramoninės revoliucijos lyderė. Turime skatinti inovacijas ir e, skaitmeninę technologiją. Europa, ateities Europa turėtų būti um, verslininkų Europa, inovacijų Europa. Tikrai visi suinteresuoti dinamišką, lankščią, prisitaikančią Europą, Europą, kuri vienyje ir veda. Kogi reikia tam pasiekti? Reikia prevencijos, turime būti proaktyvus, kuo anksčiau aptikti ir išspręsti krizės. Mes turėtume fokusuotai, tikslingai spręsti problemas, pasirinkus vieną krizę, ją suvaldyti ir tuomet jau galėsime didžiuotis, kad sprendžiame europietiškai, sprendžiame vieningai. Europai reikia e, drąsių politinių sprendimų, jų reikia kaip niekad dabar. E, tam reikia į įgalintos diplomatijos. Privalome dėrėtis, dėrėtis ir dar kartą dėrėtis, bet nekovoti. Argumentai turėtų būti mūsų ginklas principai, ne interesai. Turėtumėm dar kartą grįžti ir grįžti prie e, teritorinio integralumo žmogaus teisų, teisės viršenybės, laisvių principų, suverenumo. Taip tokios Europos reikia pasaulyje. Taip kyla rizika, kyla netikrumas, kadangi pasaulis tampa vis nestabilesnis. Ir iš tikrųjų prireiks laiko, kol bus pasiekta nauja pusiausvyra naujame daugiapolarinėme pasaulyje. Bet per šį pereinamąjį laikotarpį turime kurti ir perkurti naują atsparesnę pasaulio tvarką, e, skatinant institucinės reformas, diplomatiją, principus. Remkime tuos lyderius, kurie supranta, kad nuomonių skirtumus galima suderinti taikiai, o ne kariaujant propagandinį karą ar kitaip konfrontuojant. Tik tai tokiu būdu mes paskatinsime atsakingus lyderius. Priešingų atveju į valdžią ateis tie, kurie dar labiau mus destabilizuos. Gerbėmiai bičiuliai, ES tai yra kasdienis plebiscitas kasdienės dėrybos siekiant dirbti kartu. Istorija įrodo, kad Tik tai darbas kartu padeda laimėti, o diskusijos dėl migracijos, breksito, populistų pasisakymai ar euroskeptikų kalbos bei kvietimai niekur netves. Šiandieną turime tumėm išsklaidyti europiečių abejonės ir patikinti juos, kad žinome, kur einame. Šiandieną Europa iškelia daugiau klausimų nei pateikia atsakymų. Mūsų piliečiams reikia atsakymų tokiame vis vis labiau nestabiliame pasaulyje, atsakymų apie tai, kaip gyventi kartu harmoningai su kaimynais. Svarbu pasiekti pusiausvėros tarp teisų ir atsakomybės. Tai yra atsakymas. Išorės pasauliu ir savo žmonėms turime parodyti, kad esame įsitikinę, savo galimybėmis ir ketiname jas plėsti. Tokie klausimai kaip terorizmas, migracija, išaldyti konfliktai negali e, būti pagrindinėmis priežastimis geopolitiniai frustracijai ir e, sudėtingiems konfliktams. Mes turėtumėm problemas spręsti iš pašaknų ir judėti visą apimančios Europos saugumo ir užsienio politikos link. Būkime realistai, daugelis europinių problemų turi įsigali, įsišaknyjusias prielaidas socialinėje atskirtyje, marginalizacijoje, švietimo sistemose, e, religinio dialogo nebuvime, bet supraskime, kad terorizmas prasideda ten, kur nesugebama užtikrinti švietimo, išsilavinimo. Daugelis teroristų užsienio kovotojų yra europiečiai. Nepamirštame savo moralinio įsipareigojimo būti laisvės, e, žmogaus teisų teritoriją ginančią tuos, kurie patiria grėsmę. Tačiau supraskime, kad Europa yra ne tik tai teisų žemynas, kad tai yra ir įsipareigojimų bei prievolių e, žemynas taikykime tuos reikalavimus ir prievolės visiems - savo visuomeniai ir migrantams. Nepamirškime, kad šiandieną kalbame apie dialogų parimtus sprendimus. Mūsų žmonės e, negali patekti į populistų rankas. Būkime realistai, kurkime Europą su savo žmonėmis, O populistai ir nacionalistai mus verčia rinktis tarp mūsų paveldėtų vertybių ir poreikio ginti piliečius, užtikrinti jų saugumą. O mes pasirenkame abi galimybės - ir vertybės, ir saugumą. Mes nematome prieš priešos tarp sienų apsaugos ir žmogaus teisų bei laisvių apsaugojimo mes išvelgėme skirtumą tarp nacionalistų ir patriotų. E, didis Europos e, prezidentas, prezidentas Dagolis yra sakęs, patriotai yra tie, kas myli savo šalį, o nacionalistai yra tie, kurie nepriima skirtumų, jų neapkenčia. Šiandieną labiau nei bet kada mums reikia modernaus patriotizmo, o ne agresyvaus nacionalizmo Europoje. Ponios ir ponai, e, principų vienodumas ir e, Europos integracijos nuoseklumas yra Europos projekto sėkmė. Aišku, kad nacionalinės visuomenės skiriasi, jų reakcijos istoriškai pagrystos ir motivuotos, mūsų istorijos įvairovė ir kultūros įvairovė yra Europos e, turtingumas. Tai negali keisti Europos projekto nuostatas priešingai, tai negali skatinti dviejų ar daugelio pagreičių Europos. E, lygios galimybės veikti užtikrina galimybę išsaugoti europinį identitetą. Europa tikrai negali judėti įvairiais greičiais tai a, sukompromituotų Europos projektą ir sąlygotų neteisingumą. Būtų klaida a, neįvertinti kai kurių Europos teritorijų plėtros galimybės, pavyzdžiui, išskirti vakarų Balkanus ir jiems daryti kažkokias tai nuolaidas. Europos tautos viena su kita negali kontroliuoti nepriklausomai nuo jų interesų. Yra vienas vienintelis atsakymas, o būtent solidarumas su tomis valstybėmis, kurių laukia dar ilgesnis kelias, kuriams reikia prisivyti, ypač kalbant apie iššūkius Būkime solidarūs visų valstybių, visų politikų atžvilgių. Nepriklausomai nuo jungtinės karalystės referendumo pasiekmių, mes turime ir toliau eiti Europos keliu ir e, net nesivelti diskusijas į e, Europą ale kart galimybės. Mes negalime pasirinktinai e, pasirinkti solidarumo sričių. Turime būti solidarus visais atvejais, įskaitant ir santykius su kitomis valstybėmis. Mes e, turime suprasti, kad e, istorija įrodo, jog tokie žaidimai atneša tragiškų pasiekmių, paž, e, pakartoju, tragiškų pasiekmių. Bulgarija yra vidutinio dydžio valstybė narė, pavyzdys valstybės, kuri iš periferinės tapo pirmaujančia. Mūsų sienos yra Europos sienos, mūsų kaimynai yra Europos kaimynai. Mūsų laukia sudėtingi pasirinkimai, tačiau niekada net negalvojame apie galimybę pa, e, pa, paukoti europinio solidarumo. Mes, bulgarai, suprantame, kad geografijos nepasirinksi, nepakeisi, bet e, tikra europinė integracija gali geografijos nulemtą riziką paversti galimybėmis. Garbėjai Europarlamento nariai, suprantama, Europos demokratijos nėra tobulos. Labai dažnai jos kritikuojamos dėl objektyvių priežasčių. Nesame tobuli, tačiau esame geresni nei daugelis. Neįtikinsime euroskeptikų, tačiau turėtume mobilizuoti tuos, kurie pasisako už Europą. Ir noriu pasakyti aiškiai, kad visos nesėkmės prognozės ar netgi prognozės, kad Europa iširs, yra nepagristos ir klaidingos. Negalime gazdinti vieni kitų krizėmis. Pademonstruokime daugiau solidarumo, humaniškumo, supratimo. Eikime e, teisės keliu, sinergijos, švietimo, integracijos keliu. E, pirmas demokratiniu būdu išrinktas Bulgarijos prezidentas Zelijų Zelev yra sakęs, kad mes neišgydysime e, demokratijos, nesukurdami jos daugiau. Taigi tai yra mūsų visų užduotis. Pademonstruokime daugiau tolerancijos. Tai nėra silpnumo ženklas, priešingai tai yra stiprybės ženklas. ES istorija mus moko, kad sudėtingais laikais tik integracija pasiteisina. Mes turime vienintelį ginklą te, e, te, taikai ir e, vystimusi užtikrinti, tai yra integracija. Pavieniui valstybės nesugebės priimti dabartinių iššūkių, O nors sienų statymas ir atrodo daug žadantis sprendimas, tai yra neilgalaikis, o tik laikinas e, problemos sureguliavimas. Mūsų laukia daug rimtų iššūkių ir mes negalime leisti savo laukti, atidėlioti arba perduoti problemų kitai vyriausybei ar kartai. Mes turime veikti, priimti sprendimus. O abejingumas šiandieną nėra atsakymas, mes turime priimti problemas, jas spręsti, turėti planus, kaip jas spręsti. Krizių yra daug, Viena iš jų yra tai, kad Rusija šiandieną nesilaiko um, Taptautinės varkos principų Kremlius eina prieš mus ir bando destabilizuoti ES, skatindamas nepasitikėjimą mūsų projekto esme. Kremlius bando um, suskaldyti ES pagrindą, kas yra e, vienybė, solidarumas ir teisės viršenybė. Maskva yra sukūrusi propagandos operaciją Europai, kurios tikslas skleisti nepasitikėjimą, nevertybės. Šiandieną mūsų, e, Rusijos tikslas yra sumenkinti žmonių pasitikėjimą Europos Sąjungą ir tai yra didžiausias pavojus, nes būtent tokiu būdu bandoma sumenkinti europiečių pasitikėjimą integraciją ir bendru mūsų likimu. Lyg, E, bandoma atidaryti duris praeities e, šmėkloms, tokioms kaip nacionalizmas, populizmas, didžiųjų jėgų ir e, interesų bei įtakos sferų įsivyrovimas. Mes tom negalime pritarti. Atrodo, kad Rusijai kol kas sekasi, o mes atrodome nebedarome pažangos, tarsi buksuojame. E, trūksta integracijos, trūksta pasitikėjimo, Šengeno zona ir taip toliau. Atrodo, kad mums reikia tik atverti langą, įleisti šviežio oro, pažvelgti į naujus atsiveriančius horizontus, užvesti integracijos variklį, pradėti naujus integracijos procesus, stiprinant mūsų pamatą, kuris pagristas vertybėmis, bendra ateitimi. Mes turime integruotis, o ne izoliuotis. Žiūrėkime į priekį, o nesigrėžiokime atgal. Europa e, turi vaidinti pasa pasaulyje vaidmenį kaip e, katalizatorius, kaip mobilizuojanti jėga. Mes turėtume atskirti technologijas nuo turinio. Europos ateitis nepriklauso nuo technologijos ar tos formos priklausome ne nuo direktyvų ar krizių valdymo programų, bet nuo tai, kas juose yra, nuo turinio. O turinys visų pirma yra teisės viršenybė. Europos ateitis reikalauja nepamiršti didžiųjų idėjų, e, ne, nebūti E, taip nesikoncentruoti į technologijas. Nepamirškime žiūrėti į situaciją plačiau. Nepamirškime ES kuriejų vizijos. Būtų labai įdomu suprasti, ką jie mąstė prieš 70 metų po to, kai Europa buvo nusiaupta antro pasaulinio karo, kai atrodo, kad visi vienas kitų nepasikėjome ir nekentėme Europoje, e, tuo met ES tėvai jau žinojo, kad taika bus įmanoma tik tai tokiu atveju, kai bendradarbiavimo ligmuo ir gilis bus tokie, kad kova ir pasipriešinimas jau nebebus įmanomi. E, E, taigi jų idėja buvo nesustiprinti, e, nesusilpninti nacionalinės valstybės, bet jas sustiprinti per sąjungą. Viena Bulgarija visuomet buvo silpna. Šiandieną išdidus ES ir NATO nariai mes esame stiprus. Klausimas toks. Kur norime nueiti iki 2030 ar 50? -ųjų? Aišku, iki to laiko tarpio dar spręsime migracijos, bankų krizės, paskolų ir kitų krizių sukeltas problemas, bet ar tai viskas? Ar tik tai nuo krizės prie krizės judėsime, spręsdami tas problemas? Tai yra technologijos forma, kaip sakiau, o ne svajonė, ne vizija. Aš noriu, kad mes ir toliau svajotume, kaip svajojo ES įkūrėjai. Aš noriu, kad turėtumėm plačią integracijos proceso viziją, kalbėtume apie veiksmingesnę Europos bendrąją užsienio gynybos ir saugumo politiką, kalbėtumėm apie energetikos sąjungą, bendrą skaitmeninę rinką, kapitalo ir kitas rinkas kurkime istoriją, rašykime istoriją, rašykime apie stiprią ES ir klestinčias valstybės narės. Jeigu tai pamiršime, jeigu nebeturėsime bendro tikslo, tai kas nors kitas tuo pasirūpins ir pasinaudos mumis kaip e, patogia kortą. Jeigu mes nebekursime istorijos, kažkas kitas ją kurs. Kažkas nori kvestionuoti mūsų vertybės ir e, jas sugriauti mes turėtume pasipriešinti savo tikėjimu. Tai padarykime dabar, padarykime kartu. Labai ačiū. Dėkojame Bulgarijos prezidentui Rosenui Plebnelievui už jo padrasinančią kalbą. Kolegos, ačiū Jums už aplodismentus. Prezidente, Jūs pasakėte drąsią kalbą. Iš šio parlamento reakcijos galima pasakyti, kad dauguma kolegų Jums pritarė. Bet pas mus yra ir tokių, kurie mano kitaip bet aš priklausau pirmajai grupiai, todėl noriu Jums padėkoti už Jūsų drąsius žodžius. Ačiū.